klausimas pono Koch dėl integruotos daugia rūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimo. Prašom, žodis jums, pone Koch. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, kaip man geriausiai iš Vaimaro nuvykti į Lisaboną, nepaisant interneto teikiamų galimybių, net ir šiandieną tai yra sudėtingas klausimas. Uh, keliaujančiųjų poreikiai yra labai skirtingi. Vieni nori kiek manoma greičiau pasiekti savo kelionės tikslą, kiti nori keliauti kiek manoma tvar, labiau tausodami aplinką, treti, būdami turistai, norėtų pasirinkti kelią, kuriame galėtų matyti maty, žymybės pakeliui. Ir e, Deja, kol kas mūsų transporto sistemos apsiriboja tik tai tam, tikromis, e, e, tam tikrais tam tikromis paslaugomis ir produktais, kurie dažniausiai yra apriboti tik tai vienos valstybės teritorija. Mūsų tikslas turėtų būti sukurti integruotą daugia rūšį transportų e, bilietų sistemą Europoje e, ne tik tai vieno regiono e, ribose, bet ir už valstybių ribų. Ir mano pranešime aš e, atkreipiu dėmesį į dabar egzistuojančias saukum, sunkumus ir e, iš, iššūkius kylančius e, teikiant transporto bilietų pardavimo, platinimo sistemų įgyvendinimą. Ir labai svarbus pirmasis žingsnis būtų tinkama e, kelionės informacijos, tinkamas e, e, teikimas, ypač atsižvelgiant į vyresnių ir neįgalių asmenų poreikius. Vietos ir regioninės institucijos turėtų prisijimti svarbu vaidmenį pirminio kelionės etapo metu, tai yra žengus per savo namų duris. Ir aišku, be tolimojo susisiekimo transporto čia niekas negalėtų e, funkcionuoti. Tad reikia sujungti tarpusavie įvairias e, transporto sistemas ir e, infrastruktūras. Tačiau kol kas e, tokio, to, neegzistuoja jokios e, bendros teisinės taisyklės ir nuostatos leidžiančios kurti bendras e, transporto veikimo sistemas ir galimybės įsigyti bilietus tokioms, tokiomis sistemomis naudotis, naudojantis. Mums reikia užtikrinti tokius principus kaip energetinis efektyvumas, turizmas Europoje, skaidrumas, aplinkos tausojimas E, naudojantis ir kuriant tokias sistemas. Dėl to mes tikime žingsnių ir Europos komisijos e, pusės, kalbant apie transporto bilietų e, išdavimo galimybės ir platinimo galimybės Europos komisija turėtų sudaryti, leisti įmonėms pačioms rūpintis šiuo dalyku. Tačiau nuo 2020 metų imtis veiksmų, jeigu tokia sistema nepasiteisina. Reikia užtikrinti galimybės e, pasinaudoti e, informaciją e, tą pačią akimirką, nedelsiant, kuomet įvyksta kokie nors kelionės pokyčiai. Ir, žinoma, užtikrinant tinkamą duomenų apsaugą. Aš pabaigoje norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie pademonstravo man paramą nepriklausomai nuo jų priklausimo vienai ar kitai frakcijai. Šiais pasiūlymais mes padėsime, e, duosime pirmųjų, suteiksime pirmųjų patarimų ir, ir paskatų ir pasiūlymų Europos komisijai, kaip gerinti padėtį šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju, dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ačiū pirminkė, labai svarbu, kad valstybės narės galėtų sukurti tokias bilietų sistemas, reikėtų vadovautis sinergiją, užtikrinti didesnį, glaudesnį bendradarbiavimą, kuriant tokius integruotus tinklus ir jeigu nebus padaryta didelės pažangos šioje srityje, iki 2020 metų reikės imtis teisėkuros iniciatyvų. Svarbu, kad transporto bilietų sistemos būtų e, grindžiamos įvairiais e, tarptautiniais duomenimis ir kad jomis galėtų naudotis e, keleiviai, vartotojai, e, transporto bendrovės ir kiti subjektai. Ačiū ponas Marijas. Ačiū ponė pirmininkė. Europos transporto sistemos gerinimas turėtų atitikti ir keleivių poreikius. Ir pranešėjas teisingai pasakė, kad reikia e, teikti tinkamą ir savalaikę informaciją keleiviams. Tai būtų pirmas teisingas žingsnis tą linkme. Tačiau kalbant apie daugiarūšį transportą, mums reikia užtikrinti tokio transporto konkurencingumą. Dabar reikia reikia sudaryti sąlygas visiems e, paprastai naudotis internetu, perkant transporto bilietus, nepriklausomai nuo jų priklausomybės vienai ar kitai socialiniai grupiai. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį e, ir e, į neįgalių ir e, pagyvenusių žmonių poreikius. Reikia numatyti mažesnės e, bilietų kainas e, neįgaliems, bedarbiams, jaunimui, daugiavaikiams šeimoms daugia rūšio transporto bilietų sistemos turėtų apimti ir pigių skrydžių bendrovės ir pigias kelionės organizuo, pigių kelionių organizatorius, kad tos kelionės taptų dar labiau patrauklios didesniems piliečių masėms. Dėkoju. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ponia Bols, kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Koch. E, puikiai bendradarbiavus, kai buvo rengiamas šis pranešimas. Norėčiau tik pabrėžti, kad uh, Svarbu, kad komisija ir valstybės narės imtųsi papildomų e, veiksmų, e, kurdamos e, šią sistemą reikia gyvendinti, įsidėkti modernės informacinių technologijų priemonės ir užtikrinti, kad įvairios transporto priemonės jų bilietų sistemos papildytų vieną kitą. Neturėtume pamiršti ir apie naujų darbo vietų kūrimo galimybės apie e, energijos taupimą, dėl kurio e, transporto sektorius bus e, labiau prieinamas, įperkamas vartotojams. Ir be to neturėtume pamiršti apie ES piliečių teisės, kai piliečiai galėtų įsigyti tik vieną bilietą keliauti keliomis transporto priemonėmis. Ačiū dabar. Ponas Arnot, E, jau e, kalbėjo pranešėjas apie individualias e, keliones automobiliu. Aš pats iš savo namų iki biuro keliauju mašina, nes tai užtrunka apie pusvalandį arba 40 minučių, o viešuoju transportu užtruktų kelias valandas. Taigi žinoma, kad reikia užtikrinti, kad transportas būtų veiksmingas, kad būtų taikomas ne botago, o pirago principas. Ir yra, manau, šalių, kai žmonės kasdien į darbą keliauja iš vienos šalies į kitą ir manau, kad jiems tokios sistemos tikrai būtų labai naudingos. E, kalbu ir apie Junktinę karalystę, ir apie Airiją. Tokių sistemų, tokių sistemų derinimo sąnaudos tikriausiai Junktinėje karalystėje bus didesnės nei jų nauda. E, dabar ponas Jakovčič. Pone pirminkė, Komisijos narė, žinau, kad jums tenkanti užduotis nelengva ir ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį tokią vėlyvą valandą. Manau, kad tai tam tikra garantija, kad komisija tikrai e, darys viską, kad sukurtų e, tokias integruotas daugiarūšio transporto bilietų sistemas Europoje. Norėčiau pakalbėti apie turizmą. Turizmas yra itin svarbus sektorius daugeliui valstybių narių, ypač um, Europos pietuose. Taigi, jeigu mums pavyktų dirbti sėkmingai, kuriant tokias sistemas, manau, kad ES galėtų tapti dar konkurencingesnė. Taigi e, turėtume užtikrinti, kad būtų teisingos kainos. Ir tai yra įmanoma interneto dėka, taip pat turėtume įtraukti viešai transportą ir siūlyčiau keistis gerosios praktikos pavyzdžiais. Dabar žodis suteikiamas komisijos nariai. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamentarai, komisija norėtų padėkoti transporto komitetu ir ponui Kochu atlikus puikų darbą rengiant šį pranešimą, ypač akcentuojant, kokia yra svarbi daugiarūšio transporto informacija ir paslaugos visiems mūsų piliečiams visoje Europos Sąjungoje. Mes taip pat pritarėme tam, kad pranešime yra akcentuojamas galutinis vartotojas ir visa nauda akcentuojama. Tai atitinka um, skaitmeinės bendros rinkos e, darbosvarkės, kurią propaguoja komisija dvasia ir turinį. Mes siekiame įgyveninti transporto e, politikos tikslus, tai yra, kad būtų mažinamas poveikis aplinkai, būdinamas saugumas ir sauga, stiprinamas konkurencingumas, e, veiksmingumas, užtikrinamas darbo vietų kūrimas ir augimas. Labai svarbu, kad tai būtų derinama su visuomenės judumo poreikiais, ypač galvojant apie urbanistinį judumą. Socialinė nauda, jeigu būtų būtų daugiarūšio transporto paslaugos tiekiamos, tai leistų geriau integruotų visą modelį ir užtikrinti kažkokių pertrūkių. Taip pat yra ir bendras transporto valdymas užtikrinamas ir tai naudinga visiems keleiviams ir kroviniams. Labai svarbu yra duomenys akcentuoti, duomenų sluoksnius akcentuoti, nes tuomet galima teikti tikslę ir išsame informaciją galutiniam vartotojui. Tikslas yra sukurti visą sistemą, siekiant rinkos visų pasikeitimų bilietų sistemoje ir komisijoje ėmėsi visos eilės iniciatyvų. Rinka yra formuojama formuojama žmonių ir žmonėms ir ji yra paremta patikima išsame informacija apie įvairias jų e, transporto galimybės. Tai neturi būti priklausoma nuo komercinių interesų, kažkokių tai e, inte, e, kitokių inter, interesų ir ypatinga pirmenybė turi būti, ypatinga, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas pažeidimams ir nes, neteisingumui, nesažningumui. Labai svarbu, kad būtų privatus ir viešas viešasis sektorius apjungtas, visi, visi um, kas dirba tose sritise. Tačiau, kaip jūs kalbėjote apie kelionių informaciją, to dar nepasakysime. Nėra dar ten paks prieinamos daugiarūšio transporto paslaugos apimančių informacijų. Trūksta tvarkaraščių, trūksta skirtingų transporto rūšių informacijos tai su, su tvarkarašiais ir susiekimo galimybėmis, kaip ir pasakyta parlamento. Ir čia direktyva numato galimybę komisijai užtikrinti užtikrinti sąžiningą ir vienodą prieigą prie duomenų. Tikslas yra m, mm, labai svarbus, nes to yra paremtos įvairios iniciatyvos. Pagal apibrėžimą tai yra kertinis asmo galvojant apie tvirto pagrindo sukūrimą, kad būtų teikiamos tvirtos patikimos paslaugos ir kad būtų užtikrintos vienodos veikimo sąlygos visiems paslaugų tiekėjams. Komisija sveikina valstybių narių veiksmus, kurių tikslas yra gerinti um, bilietų sistemų tarpusavio sąveiką, taip pat ir per sienas, galvojant apie viešo ir privataus sektorių sektorių iniciatyvų skatinimą, taip pat ir vienodas galimybės rinkoje, taip pat ir paslaugų valdymą, valdymo gerimą, kad būtų išmanus biletai, pavyzdžiui, parduodami, taip pat, kad geležinkelis būtų įtrauktas. Noriu pabrėžti, kad komisija visiškai sutinka su parlamento vertinimu, kad informacijos teikimas turi būti priderintas prie visų keleivių poreikių, taip pat ir asmenų su ribotų judumu. Dar vienas svarbus elementas dėl, dėl skaidrių rinkos sąlygų ir sąžiningo nediskriminavimo sąžiningos diskriminuojančios prieigos prie rinkos yra labai svarbus elementai, galvojant apie, do, apie tai reikia užtikrinti duomenų privatumą, konfidencialumą ir užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamas geriau. Ir galiausiai keleivių teisės daugiarūšio transporto kontekste aš noriu pasakyti, kad komisijos sprendžia šį klausimą ir rengia poveikio vertinimo studiją, vertina įvairias galimybės, kaip būtų galima užtikrinti, kad visi keleiviai vienodai ir e, teisingai galėtų pasinaudoti savo teisėmis. Ačiū